Okay. I think we can start our... Manau, kad galime pradėti posėdį. E, surenksime dabar klausimą su Elke Kionich. E, ji antrą kartą lankosi šiame komitete, naują kadenciją, nors man pirmininkaujant pirmą kartą. Norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs ir pasakyti, kad mes labai esame patenkinti, kad Jūs atvykote pas mus, radote laiko, nes e, Jūs dažnai lankotės panašiose klausimuose ir mes surinkime šį klausimą, e, svarstydami reglamentą dėl e, bendro pertvarkos mechanizmo ir atsižvelgdami į Europos parlamento ir bendrosios pertvarkos valdybos susitarimą dėl e, bendro darbo užtikrinant demokratinę atskaitomybę. Aš noriu pasakyti, kad e, dabar mes suteiksime žodį poniai Kionik 10 minučių, paskui sesiją klausimų atsakymų, kiekvienam klausimų atsakymui skirsime po 5 minutės. E, Pone Kionich, žodis Jums. E, Labą dieną, ponės ir ponai. Ačiū, kad pakvietė mane, ačiū pirmininkiai ir norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs e, su e, už tai, kad jūs buvote išrinkti, norėčiau pasakyti, kad mes turime dirbti ir užtikrinti, kad pertvarkos sistema būtų stipri, veiksminga. Aš dabar norėsiu uh, pradžioje pakalbėti apie e, dabartinius prioritetus mūsų valdybos, taip pat kalbėsiu apie prioritetus 20 metams, nes jau artėja 20 metai. Toliau e, bankų priemonių rinkinio uh, E, klausimą, jo gyvenimas bus mūsų prioritetas per ateinančius mėnesius. Gal visiškai ne, taip nėra teisinga sakyti, nes mes jau pastarysis mėnesį pradėjome įgyvendinti tas, tuos dokumentus. E, aš norėčiau grįžti prie Beraldy 1, 18-19 metų planavimo ciklą, e, ciklas ir iki iki kitų metų MRL e, grupių lygmenių bus e, numatyti e, privalomi tikslai, taip pat atskirų bankų lygmenių. Mes siekime sustiprinti pertvarkos mechanizmą, taip pat spręsime įgyvenimo problemas kitas pakete priemonių numatomas reikalavimas padengti nuostoliams, total loss capacity, E, requirement, kitaip tariant, jau padėtis šiek tiek e, sudėtingesnė tampa, nes šis reikalavimas e, tampa globaliai sistemai svarbiems bankams ir finansų įstaigoms tokios globalios institucijos ir taip pat aukščiausio lygio bankai, kurių bendras turtas viršė 100 milijardų, taip pat bankai, kurios parinks nacionalinės institucijos, turės minimalius MRL reikalavimus vykdyti kaip subordinuotus išteklius, subordinuotas obligacijas. Kiti bankai, kurie e, neturės laikytis minimalaus ligmens subordinuotų atidėjinių, e, bus vertinami ir mūsų valdyba gali taip pat e, reikalauti, kad tie bankai e, įgyventų principą nei vienas kreditorius neatsidurs prastesnėje padėtyje. Noriu pasakyti, kad visi bankai, ne tik tai didieji, turės uh, turėti tam tikrus uh, rezervus sukaupę ir bus taikomas MRL reikalavimas. Galima sakyti, kad tai yra techniniai dalykai, bet e, kur kas galbūt e, plačiau negu techniniai dalykai, kuriuos reikės įgyvendinti. E, dukteriniai bankai turės taip pat galimybę išleisti obligacijas. Tuo apsiribosiu, nes dabar jau gal per nelik didelius techniškumus įsivėliau dar noriu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad visi bankai turėtų pakankamą išteklių, kad absorbuotų e, nuostolius, kad turėtų dėjinių pakankamai ir kad nereikėtų jų e, gelbėti viešosiomis lėšomis. Sisteminės rizikos valdyba e, taikė įvairia pakopį požiūrį į MREL tam, kad būtų galima išlaikyti sistemoje proporcingumą ir iš tikrinti vienodas sąlygas taip pat, kad mes galėtume e, aukštus standartus bankų sąjungoje išlaikyti, žiūrėdami į bankų atsparumą. Jeigu nebus pakankamai MRL, tai e, mes sieksime spręsti tą problemą. Reikia, kad būtų taip pat ir pertraukos strategijos parengtos. Aš pateiksiu jums dabar bendruosius agreguotus duomenys, bet Tai apima tuos subjektus, kurie turi perteklinius MRL pajėgumus ir nepakankamai. Maždaug 25,2 procento e, visos rizikos arba pagal riziką vertinto turto. Ir mes žiūrėjome į bankus, 1,8 trilijono euro yra tokia pozicija 18 metų ketvirtą ketvirtį, panašiai kaip ir ankstesniais metais. Taip pat e, mes keliame reikalavimus bent jau e, bankams, kuriems taikomi privalomi reikalavimai. Tiksliau, kuriems netaikomi privalomi reikalavimai, mes išsakėme lūkesti 17,8 procentai vertinto turto tam, kad būtų galima taip pat, e, taip pat reikėtų E, taikyti subarnos priemonės ir e, suma vertė yra 1,2 trilijono eurų. E, trūkumas yra MREL 0,2 procento, 140 milijardų eurų. O dabar prasideda problemos, nauji reikalavimai ir skaičiai pasikeis, mes matysime e, didesnius subordinacijos reikalavimus, bet manau, kad pagrindinis signalas yra toks, kad e, skaičių dar galime pakankamai gerai matyti, lyginant su e, E, suma yra nepakankam, pakankamai didelė, bet nėra neveikiama. Pernai 140 milijardų buvo tinkamų įsipareigojimų. Amrel tiek emituota ir šiais metais skaičiai yra aukštesni. Bet mes manome, kad šis sektorius per laiką gali susidoroti su problemomis. E, aš peršalusi savo kalbėto, kaip daug kas šiuo metu laiku dabar. Kit tos temos aktualios. Kitais metais pradės e, e, galioti kitų metų pabaigoje nauji reikalavimai. Gruodžio mėnesį Ir mes turėsime priderinti savo politiką, kad galėtume įgyventi naujus reikalavimus. Pavyzdžiui, naują MRL politiką reikia parengti kitų metų antro ketvirčiaus. Ir dabar konsultuojamės su finansų sektoriumi tam tikrose srityse. Ir taip pat e, planavimo ciklas prasideda pertvarkos ir MRL e bus priderinta prie naujos teisės sistemos e, vėliausiai antrą kitų metų ketvirtį. SRM2 pradės e, galioti ir tada valstybės narės turės e, taikyti, perkelti jau direktyvas į savo nacionalinę teisę. Ne viskas, aišku, vyksta labai sklandžiai ir mes turime žiūrėti į pagrindinius pokyčius. Aš dabar žiūriu į MRL pirmiausiai ko reikia pirmiausia sąskaitų, kad priemonės gali būti pripažintos pagal MRL, paskui aukštesnis subordinavimo lygis, ką jau buvau minėjusi. Kitas dalykas E, vidinis MRL, ypač grupėse, e, kad būtų galima apibrėžti gerai e, MRL grupės viduje. Ir taip pat galima pasakyti, kad nauji teisės aktai yra nepaprastai sudėtingi, aišku, kompromisai geri būtent tokie ir yra, ir dirbama bus su nacionalinėmis institucijomis, su komisija ir ECB bei Europos e, bankų institucija tam, kad būtų galima spręsti kai kurias problemas iš patirties. Žinome, kad būtinai reikės tam tikro laiko, kad būtų galima uh, įgyvent, įveikti problemas įgyvenimo ir atitinkamos institucijos turės e, dirbti, reikės laipsniškai gyventinti naujus reikalavimus, bet dabar yra aišku, kad EB, e, Europos bankų įstaigos antro lygio tekstai vėliau jų gyvenimas įvyks. Mes dar laukiame galutinių teksto variantų iš banko institucijos. Uh, dabar pereinu prie kito aktualaus klausimo, bent jau mums, tai yra. E, vertinimas pertvarkos. Ir mes jau paskelbėme savo prognozes lūkesčius bankų atžvilgių. Iki rytojaus vyksta viešosios konsultacijos dėl to dokumento. Tai nebus naujos, politik, naujos politikos priemonės, bet mes norime sudėti vieną dokumentą mūsų e, lūkesčius, ko, tik įsurašyti tai, ko tikimės iš bankų. Tai yra gairės, pažangioji praktika, e, kontroliniai rodikliai, kad e, bankų sektorius aiškiai galėtų sekti mūsų žingsnius ir mes taip pat uh, prioritetinius tokius raštus laiškus ten patalpinome. Ir tą darome jau trečią kartą ir mes e, norime, kad prioritetai būtų priderinti prie kiekvieno banko, kad jie patys galėtų dirbti, kad užtikrintų, jog jie pasieks tą resolvable statusą. Ir Mes taip pat vertiname pažangą ir taip pat, sakysime, bankams, ką reikėtų dar patobulinti. Ir jeigu reikės, mes pradėsime tam tikras procedūras bankams, kurie neįsiklauso į mūsų reikalavimus ir nesiekia, pasiekia pakankamos pažangos. Bet kol kas manau, kad viskas vyksta neblogai, bet aš mielai galėsiu vėliau suteikti jums daugiau informacijos apie tai. Mes taip pat kai ką kitą esame numatę, galbūt tai labiau um, uh, dalyką susijusią su uh, visuomeniai skiriama informacija, tai yra toks karščio žemėlapis. Uh, E, mes e, norime pasižiūrėti, kaip atrodo bankai, e, žengdami link to resolvability statuso. Ir mes, kalbame su finansinio stabilumo valdyba, buvo kalbam apie tai, kad reikėtų, jeigu pažįtume į šviesoforą, tai į kitas dar ir spalvas ir galvome, kaip mes galėtume iš viso to iškristalizuoti prasmingą informaciją. Kad būtų, bet tikslas yra aiškus pagerinti pertvarkymo statusą. Ir kitas dalykas, mūsų sprendimai priimi, priimti praeitie nepertvarkyti bankų, kaip žinia, e, dėl vieno labai mažo banko turėjome priimti sprendimą, kuris galėjo bankrutuoti, tai buvo rūpiučio mėnesį ir mes nusprendėme nepertvarkyti jo ir paskui pamatėme, kaip sudėtinga yra e, tą tokią silpną, beveik bankruotinę būklę perkelti į likvidavimo etapą. Ir mes matome, kad iš tikrųjų reikia geriau derinti pertvarkymą ir sėti su nemokumo bankroto procedūra ir kaip pradėti, pavyzdžiui, likvidumo e, procedūrą, likvidavimo atsiprašau. Ir kaip suderinti procedūras e, ar taisyklės, norint e, panaikinti licenciją. Dabar 19 skirtingų teisės sistemų tam galioja. Aš šiek tiek plačiau apie tai norėčiau paaiškinti. Norėjau paaiškinti ir dar vienas aktualus klausimas. Noriu pasakyti, kad aš tikiuosi, kad mes e, galiausiai susitarsime dėl paskutinio trečio bankų sąjungos ramščio. Matau, kad dabar e, atsiranda lyg ir pozityvus požiūris į sprendimą dėl uh, E, Europos indėlių garantijų sistemos ir aš tikiuosi, kad parlamentas e, priims sprendimą taip pat ne kitais metais. Tikiuosi to, bet e, noriu pasakyti, kad mes turėtume taip pat, žinome, kad ECB dirbs toliau, kad sustiprintų kapitalo rinkų sąjungą. Stipri kapitalo rinka yra visiems aktuali investuotojams, įmonėms ir taip pat finansinėms įstaigos institucijoms. Ir dar, kalbant apie mūsų darbus. Mes e, kaupiame e, lėšas bendram pertvarkos fondui, dabar 33 milijonai jau yra sutelkta ir tikimės, kad iki kitų metų milijardai, iki 30 kitų metų vidurio apie 40 milijardų jau turėsime. E, dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Tikimės, kad tas fondas pradės dirbti e, labai greitai ir atliks tą funkciją. Rytoj bus apie tai kalbame Euro grupės susitikime ir likvidumo problemos e, finansavimas e, ir likvidumas kol kas tų sprendimų nėra. Per, galimybė pertvarkyti e, tie dalykai labai aktualūs ir žengdami žingsnius tose srityse mes galiausiai galėsime sukurti bankų sąjungą. Uh, uh, Dėkui. Dabar klausimai. Markus Fiber, EPP. Dėkui. Noriu padėkoti poniai Kionik. Tikiuosi leisite man kalbėti vokiškai, tikiuosi greitai ir pasveiksite. Peršalimas praeis ir tikrai, manau, greitai pasveiksit. Jūs sakot, kad mums reikia Europinio bankų nemokumo įstatymo ar bankų mokumo įstatymo. Bankų bankroto įstatymo. Dabar mes remiamės nacionalinėje bankroto teisė. Kiekviena valstybė narė turi atitinkamus bankroto įstatymus, ne tik bankam, bet ir įmonėm. Ir problema yra ta, kad nėra harmonizuoto e, likvida, harmonizuotos likvidavimo sistemos. E, šis e, klausimas iš tikrųjų yra e, komplikuotas taryboje, be abejo, jūs ir ten turėsite pasirodyti. Ir aš noriu pasiteirauti, kaip, kokie turėtų būti pagrindiniai Europos bankroto teisės bruožai tam, kad net ir taryba galėtų tam pritarti. Yra dvi priežastis kodėl mums reikia koncentruotis į tą bankroto sritį. Jei mes priimame sprendimą dėl pertvarkymo, tai valstybėse narėse yra daug įvairių sistemų, nemažiau kaip 19. O antras argumentas yra tas, kurį aš paminėjau. Neturim uh, tokios sistemos, kai jai bankui nesiseka, bet jis nėra pakankamai didelis, kad būtų pertvarkytas, galima skelbti jo bankroto procedūrą ir, ir ta procedūra visur būtų sėkminga. Taigi dėl to mums reikia pasižiūrėti, ko mums iš tiesų reikia. Tai tas e, bankrotas ar, ar nemokumas yra susijęs su mm, įvairiom teisiniam sistemom. Bet kažin ar greitai mums pavyks tokį bankroto įstatymą mm, ar harmonizuotą sistemą turėti. Tikrai aš jau seniai būs, būsiu pensijoje. Bet bet kuriuo atveju mums reikia užtikrinti, kad bankus galėtume saugiai likviduoti. FTIC mūsų amerikiečiai draugai turi, kai skelbiama likvidacija ir užtikrinama indėlių garantijų sistema. Taigi yra indėlių garantijų sistema ir vykdoma efektyvi administravimo procedūra. Tai tą norėčiau pabrėžti. Dėkoju. Jūs Birželio mėnesį savo ataskaitoje nurodėte keletą valstybių, kurios dar atsilieka MRL e, patikrinimo srityje. Kaip dabar atrodo padėtis? Ar jos vis dar atsilieka? Um, sorry. It's the usual trap. I answer in German. Uh, some of the institutions. Kai kurios institucijos išleido, tai ir tas plyšys siaurėja, bet kai kurie dar neturi prieigos prie kapitalo rinkų, turi sutvarkyti savo balansus. Ir kol kas mes nesame nuo vasaros jokių naujų sprendimų prieėmę. Dabar tie sprendimai, kurie dabar priimami, tai yra tiesiog tolesni sprendimai dėl anksčiau padarytų sprendimų. Tas atotrukis dabar šiek tiek jau užsidarinėja, bet reikia vis tiek dar mm, yra tokių situacijų, kai reikia užtikrinti tą pereinamai laikotarpį, jo užbaigimą iki pabaigos. Yra du ramščiai, kad bankas galėtų būti pertvarkymas, tai yra MREL vienas ramsis, o kitas banko veiklos testinumo užtikrinimas. Tai jei yra viename ramstyje reali ir suprantama problema, tai tada reikia žiūrėti, kaip, kaip visą tai atsiliepia antram ramščiui ir ką galima daryti. Dėkoju socialistai ir demokratai. Pone Liuk, laba diena. Noriu padėkoti mm, gerbiamą mm, pirmininkę, kad atvykstate pas mus pristatyti savo darbo, e, nors esat ir peršalusi. Aš irgi pati peršalus ir kramtau kramtomą gumą, kad nekosėčiau ir neskleiščiau bakterijų. Uh, tai training books ir po to išvestinės priemonės. Kai kalbame apie išvestinės e, priemonės ir tas trading books, labai sunku parduoti visą tai. Čia yra akcijos atvejis, kuris tempėsi iki begalybės ir norėčiau paklausti, ką jūs apie tai galvojate, ką galvojate apie išvestinių priemonių uh, Mm, valdymą, kai kalbame apie tos trading books. Nes kaip galėtų tokie išvestiniai produktai būti valdomi? Pavyzdžiui, Čikagos liberalioji mokykla siūlo pagalvoti apie tokią agentūrą, kuri teiktų leidimus, norint į rinką tam tikrus produktus paleisti. Toliau, kiekvieną savaitę vis didėja informacijos, uh, apie finansinę riziką ir klimato riziką bankinėse ir finansinėse institucijose. Kaip derinate tai su, su valdymu, kaip, kaip dera tas finansinis valdymas su klimato rizika? ir kalbame apie tuos žaliuosius finansus. Tai ką jūs apie tai galėtumėt pakal, pakal, papasakoti? Pabandysiu atsakyti klausimus po vieną, kalbant apie tas trading books ir išvestinės e, priemonės Tai tos prekybos knygos ir išvestinės priemonės yra mum prioritetai. Kai žiūrime į finansų krizę ir dabartinę situaciją, tai kas kelia, mm, kas dabar vienas iš pagrindinių, viena iš pagrindinių problemų yra dabar išspręsta per pagrindinę sandorio šalis. Bet tada kyla klausimas dėl CCP sisteminės rizikos dėl pagrindinės sandorio šalies sisteminės rizikos. O kai kalbame apie tą solvent wind down ir kai atliekame tokius modeliavimus, klausėme bankų, kurie turi didelius portfelius, prašome, kad jie parodytų, kad jei situacija pasikeis, ar jie neliks ant seklumos, kiek laiko jiem prireiks tai priekybos knygai sutvarkyti. Pavyzdžiui, pirmadienį pradedate restruktūrizuotis ir visas problemas spręstis. Tai čia yra toksai mokus mm, operacijų užbaigimas. Tai yra, kad ne, neatsidūrėme mm, problemose. Taigi, kiek laiko reiktų e, tas problemas susijęs su likvidumu išspręsti. Tai aš nenoriu visiškai e, tų produktų kritikuoti, bet reikia orientuotis, kiek laiko reiktų, jei kiltų problemos, toms problemams išspręsti. Taip pat sekame tuos debatus centrinių bankų, kadangi mes nesam patys centrinis bankas, tai stebime iš šalies, kaip viskas vyksta, turiu galvoje klimato riziką. Manau, kad e, jinai svarbesnė būtų prižiūrinčiom institucijom, o ne bankus pertvarkančiom institucijom, bet tą su klimatu susijusią riziką irgi reikia stebėti. Reunion. Renew ponas Garsano. Dėkui, kad atvykote į mūsų posėdį. Pritarčiau daugeliu dalykų, kam jūs sakėte. Norėčiau daugiau paklausti apie pertvarkymo sistemą ir kaip viskas vyksta. O klausimas būtų toks, jei ta riba yra nustatyta per didelė, tai ar tada galima naudoti tą e, vieningą pertvarkymo mechanizmą, taip kaip jis, ta, ta valdyba, ar gali iš tiesų veikti, pertvarkymo valdyba, ar gali iš tiesų veikti taip, kaip iš jos tikimės. Yra NordLB bankas, septintas didžiausias bankas Vokietijoje, 18 metais prarado 2,7 milijardo eurų ir privatus sprendimai uh, nepadėjo, dabar bus rekapitalizuojamas viešomis lėšomis. Yra daug didelių bankų, kurie bangė, bando išvengti tos sistemos, bando ją apeiti. Ir tada, kaip parodė Italijos bankų sistema, naudojami mokesčių mokėtojų pinigai problemams spręsti tai ar ta kartelė užkelta per daug aukštai, ar iš tiesų ta sistema veikia, ar ir toliau valstybės mm, gali elgtis taip ir leisti bankam elgtis taip, kad jie apeitų tą bendrą europinę sistemą, kuri būtent skirta uh, situacijai gerinti. Aš sakyčiau, kad ta kartelė tikrai nėra užkelta per aukštai, bet uh, suprantu tas diskusijas, nes čia kalbame apie pertvarkymo arba e, bankroto galimybę. Ir buvo paskelbtas dokumentas, kaip mes e, vertiname viešąjį interesą, kai kalbame apie sistemą, e, kurioje yra pertvarkymas arba likvidavimas. Tie du scenarijai. Galima šiek tiek griežčiau arba šiek tiek laisviau elgtis, bet viskas turi pasiekmes. Ir tos diskusijos dažnai galbūt orientuojasi į vieną aspektą, nepagalvodamos apie kitą galimybę ir galbūt trūksta to gilaus vertinimo, nes jei bankai, daugiau bankų yra pertvarkomi ir tada taikomos visos taisyklės, ar tada ieškome geresnio būdo, kaip tą padaryti, tai tada darome tą kryptingą bankroto procedūrą. Aš čia jokių konkrečių bankų galvoje neturiu, bet manau, kad kalbame apie pertvarkymą, bet turime pagalvoti, kokias priemonės naudosime bankroto atveju, ar norime pertvarkyti, tai tada turim daugiau ar gilesnių pertvarkymo priemonių turėti. Tai jei mes laisviau jausimės pertvarkymo sistemoje, tai galbūt tada ir nejausime taip stipriai tos problemos susijusios tuo, kad nėra harmonizuotos bankų likvidavimo procedūros. Tai galbūt mums padės išspręsti kai kurias problemas Galbūt taip, galbūt ne, tai galbūt išspręs kai kurias problemas, bet įvyksta diskusijos. Mes sakome, kad MRL yra reikalingas, kad bankas turėtų tuos apsauginius buferius ir tada galbūt kyla klausimas, o galbūt pertvarkymas yra geriau, nes jei kažkas nepavyks, tai tada galbūt galėsim kitų priemonių imtis. Bet svarstydami šiuos klausimus turim DG.com siunčiamų signalų žiūrėti ir kalbėti apie DigiComp, kur sukama. Ponas Jekeliūnas, prašom. Čia, madam Kionik. Dėkui, ponė Kionik, dėkoju, kad atvykote pas mus į posėdį. Jūs labai nemažai laiko skiriate MREL ir aš taip pat tą paliesiu. Ir jum ir mum labai svarbu sumažinti riziką bankų sistemoje, e, tą spragą tarp turto ir įsipareigojimų mažinti, bet trūksta atvirumo ir skaidrumo, kalbant apie atskirus bankus ir jų MRL situaciją. Bet tokia informacija iš esmės galėtų būti prilyginama su banko uh, kapitalo santykių, kai bankai atveria savo mm, balansų knygas, tai mm, labai svarbu čia yra bankų stabilumo situacija ir įsipareigojimai, kuriuos, pavyzdžiui, reiktų išpirkti. Tai tos spragos mažinimas yra, kaip jau minėjau, svarbu ir kada mes tą informaciją gautume apie tai. Mes jau kalbėjom apie tai, kai kalbėjome apie BRRD1, sakėm, kad mes neturim prievolės MRL uh, skaičius skelbti. Tai yra labai e, sudėtingi techniniai apskaičiavimai. Tai nėra grinai matematiniai apskaičiavimai. Mes vis atskatiname, kad bankai būtų labai skaidrus, kai kalbame apie jų įsipareigojimus, kad jei investuojame, tai kur tiksliai yra investuojama. Ir be to mes uh, skatiname bankus arba nedraudžiame jiem MRL skaičių spausdinti. Ir nemažai bankų skelbia. Ta daro norėdami, aišku, parodyti, kad viskas gerai. Bankai e, skelbia MRL skaičius, bet analitikai ar spauda į juos nesikoncentruoja labiau koncentruojamasi į tuos saugiklius, kurie leis užtikrinti, kad bankai tę savo veiklą ir esmą bendros rinkos institucija e, irgi skiria dėmesį bankam, bet apskritai svarbu yra pasižiūrėti, kiek pertvarkomas yra bankas. Ir mūsų jungtinės karalystės specialistai 22-23 metais mm, mm, tos komentarus pateiks, bet BRRD ir ESMA to ne, kaip ir neleidžia. Bet tie MRL skaičiai, aš nežinau, ar iš tiesų labai daug ką tas domina. Čia jau įstatymų kuriejai teisėkuros institucijos turėtų apie tai pagalvoti. Franceska Donata, ačiū pirmininkė, aš norėčiau kalbėti itališkai. Gerbiama pirmininkė, aš irgi norėčiau e, pritarti tam kolegai, kuris kalbėjo apie skaidrumą. Kaip žinia, bendra pertvarkymo valdyba turi uh, E, bendrą stebėsinos mechanizmą, jis yra labai sudėtingas. Europos parlamentas, taip pat ir e, audito rūmai gali vadovautis tik keliais kriterijais. Reikia e, ir objektyvių duomenų, bet net mes, parlamentarai, jų negauname ar tikrai naud... E, pavojinga tuos duomenis atskleisti visuomeniai. Galbūt taip, e, bet, pavyzdžiui, Europos parlamentas ar audito rūmai, tai tikrai turėtų e, turėti galimybę gauti visą reikalingą informaciją. Mes žinome, kad tuos dokumentus, kuriuos gauname, galime naudoti labai ribotai Na ir aš manau, kad tai vis dėlto pažeidžia skaidrumo principą. Nors visos institucijos pabrėžia, kad tai, tas skaidrumo principas yra viena iš svarbiausių vertybių. E, audito rūmai e, neseniai paragino ir parlamentą, ir komisiją uh, um, siekti daugiau informacijos. Kaip Jūs manote, ar būtų gerai išplėsti tą skaidrumo procesą ir suteikti konkrečios informacijos ir kitoms ES institucijoms, o taip pat ir nacionaliniams parlamentams, tam, kad jie galėtų priimti sprendimus remdamies informaciją? Ir e, e, jūsų nuomonė, kokiais instrumentais būtų galime čia naudotis? Ačiū. Dėkoju. Na, man atrodo, kad labai trapi ta takoskira. Mes e, e, gauname ESB e vertinimą ir pertvarkymo planus ir su ESB mes visą laiką konsultuojamės dėl kiekvieno pertvarkymo plano. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su ta institucija. Jūs minėjote e, e, auditorumus. Kai auditorumai atliko savo pirmą vertinimą dėl mūsų veiklos, e, auditorumai paprašė tam tikrų įstaigų pertvarkymo planų. Mes buvome šiek tiek susirūpinę, galų gale mes leidome auditorumams tais dokumentais susipažinti su tam tikrom, esant tam tikromis, tikroms griežtoms sąlygoms. Bet jeigu mes tokius dokumentus paskelbtumėm labai anksti, tai rinka galėtų atitinkamai reaguoti. E, e, rinkos dalyviai tuomet žinotų, ką pirkti, ką parduoti, tai aš čia labai atsargiai elgčiausi. Mes tikrai norime e, skaidrios politikos ir, kaip jau sakiau anksčiau, galima paskelbti daugiau informacijos apie MRL. Aš labai e, atidžiai stebėjau, ką daro Anglijos bankas, o taip pat ir kolegos JAV kai vertina bankų mokumą. Turiu pasakyti, kad JAV sistema kitokia. JAV bankai turi e, paskelbti e, svarbiausius e, pirmojo skyriaus, Title I elementus, o tuomet yra vertinama, ar tai, to pakanka ar ne. SRM yra turi labai aiškę poziciją ir 88 straipsnis dėl konfidencialumo ir e, taip yra dėl rimtų priežasčių. E, šiuo metu e, auditorumai atlieka antrą mūsų veiklos vertinimą per penkerius mūsų gyvavimo metus. Na ir manau, kad iš tikrųjų siekiama užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Labai ačiū. Toliau Danuta Hübner iš EPP, prašom. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau pateikti du klausimus. Pirmasis klausimas dėl Brexit. Gal prieš metus, gal seniau jūs buvote susirūpinusi, kad bankai norės persikelti į ES tam, kad ir toliau galėtų dalyvauti ES rinkoje. Ir jie nevanaudosis pašto dėžučių strategiją. Noriu pasirauti, kaip jums atrodo, ar mums to pavyko išvengti. Kaip šiandieną jūs vertintumėte tokį reiškinį, ar jis vyksta, ar mums pavyko jo sėkmingai išvengti. Toliau antras klausimas dėl santykio tarp uh, priežiūros ir pertvarkymo institucijų. Galbūt jūs galėtumėte palyginti savo poziciją šiandieną ir praeitie, kai jūsų institucija tik pradėjo veiklą. kaip turėtų būti paskirtas darbas tarp priežiūros ir pertvarkymo institucijų. Jūsų nuomonė, e, kokias problemas turėtų e, vertinti e, priežiūros institucija ir jas spręsti ir jų neperduoti pertvarkymo institucijai. Norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tokius iššūkius. Galbūt būtų galima daugiau nuveikti priežiūros rytyje. Ačiū. Leiskite visų pirma atsakyti į klausimą apie Brexit. Aš apie tai nekalbėjau savo žanginėje kalboje. Man atrodo, kad mes labai sėkmingai e, e, su kitomis institucijomis sugebėjome pasakyti bankams, kad jie turi vykdyti operacijas 27 valstybėse narėse, 27 valstybių narių e, Europos Sąjungoje. Jie turi turėti tinkamą valdymo e, sistemą ir jie turi e, žinoti, kas būtų daroma, jeigu kažkas pasisuktų blaga linkme. Mes taip pat palaikome glaudžių santykių su JAF ir Junktinės karalystės mm, institucijomis, kai kalbama apie kažkokią bankų grupę. Mes diskutuojame su kitų šalių institucijomis, ar tam tikros bankų, grandinės bankus galima pertvarkyti. Nuo 2020 metų irgi uh, šioje srityje, 2020 metais šioje srityje irgi dirbsime ir esu tikra, kad pasieksime pažangos. Dabar dėl tų bankų, kurie įsisteigia pagal Anglijos teisę. Daugelis iš jų tokie yra ir tai viskas gerai. bet e, tokiems bankams e, teks pakeisti taisyklės tam, kad jie galėtų išleisti e, obligacijas pagal ES valstybių narių teisę. Dabar bendradarbiavimas tarp bendros pertvarkymo valdybos ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Žvelgdama atgal, galiu pasakyti, kad mes pradėjome diskutuoti apie informacijos mainus. Uh, kaip spręsti vairius klausimus. Jau turime e, sistemą leidžiančią automatiškai keistis informaciją. Jeigu kyla problemų, tai daugiau dėl e, žmogiškų aspektų, ne dėl sistemų. Kaip vyksta kasdieninis bendradarbiavimas? Man atrodo, kad e, gana aišku, jog priežiūros institucija stebi banką, uh, kuris, e, kurio būklė bloga ir svarsto, kaip jį atgaivinti. Bandoma rasti tinkamą sprendimą egzistuojančiai problemai. Bet ar čia jau reikėtų pasakyti, jau gana? Ir tai visiškai teisėta. Nereikėtų banko paskelbti bankrutavusių per anksti, bet taip pat ir ne per vėlai. Jeigu dalį banko dar norima parduoti, tai jis dar turi turėti rinkos vertę, o jeigu jau pavėlavome, tai užaukštai po pietų. Uh, Tikrai reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Per pastaruosius metus e, aš tikrai esu patenkinta, kaip viskas vyksta. Labai ačiū, Alfred Sant iš SND. Ačiū dėl mažų bei vidutinių e, bankų. E, jie kelia vis didesnį susirūpinimą. Kai kas kaltina švelnę ECB politiką, bet tai tik dalis tiesos. Vokietijos e, finansų ministerija paskelbė darbinį dokumentą, e, e, kur teigiama, kad tokie bankai taip pat turėtų būti stebimi. Bazelio standartai labiau tinkami amerikiečių bankams. Na, o, o mažiems bei vidutiniams e, bankams taikomos per griežtos taisyklės. Jie patiria vis didesnį spaudu, e, spaudimą. Mažų bei vidutinių bankų padėtis vis prastėja, nes auga ir administraciniai kaštai. E, dideli bankai vis agresyviau nori tokius mažus bei vidutinius bankus perimti. Uh, Vis dėlto e, daugelis mažų bankų aptarnauja e, e, nišinės sritis, kuriuose nenori dirbti didieji bankai. Ar tokie mažieji bankai nenusipelno mūsų dėmesio? Jeigu ne, tai kodėl ne? Ir jeigu taip, tai ką reikėtų padaryti? Ačiū, tikrai norėčiau turėti stebuklingą lasdelę. Dėl sprendimo jūs teisus, kai kalbame apie mažus bei vidutinius bankus, e, tai tikrai jie turi laikytis e, tikrai daug reikalavimų, bet daugelis iš jų tikrai pagristi. Tuo pačiu reikėtų įverti, įvertinti, ar toks bankas veikia nišinėje rinkoje. Jeigu taip, tai manau, kad toks verslo modelis padeda bankui išsilaikyti. Ko gero, daugelis tokių bankų yra stebimi nacionalinių pertvarkymo institucijų. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su nacionalinėmis institucijomis. Ypač tokiose šalise, kur daug tokių mažučių bankų. Galbūt būtų galima e, e, sukurti kažkokį tai šabloną e, dėl domenų. Jeigu kuris nors iš tų bankų sužlugtų, sprendimas visą laiką būtų bankrotas pagal nacionalinę sistemą arba pagal europinę sistemą ateityje. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad nemažai sričių yra, kur bankai patys turėtų siekti veiksmingumo. Galbūt bankai sutelkia dėmesį ties tam tikromis rinkomis. Tai tuomet reikėtų vertinti, ar e, reikia didinti e, banko kapitalą, bet jis gali aukti tik iki viršutinės ribos. Aš neturiu konkretesnio atsakymo, kaip sakiau, neturiu stebuklingos lasdelės. A... Bet ar jūs suprantate, kad e, tai gali sukelti socialinių problemų žmonėms, nes dažnai tokie bankai tarnauja socialiniams tikslams e, e, nacionaliniu arba subnacionaliniu lygmeniu. Pane Kenich, na, aš Nesakyčiau, kad tie bankai tarsi palikti likimo valiai. ES yra labai įvairių bankų. Norėčiau pasakyti, kad mes neskatiname rinkos konsolidacijos, mes reaguojame į faktus. Mes neskatiname susilieti bankų tam, kad ES veiktų didesni bankai. Tai ne mūsų reikalas. Ačiū. Kelainat gal Renew frakcijos vardu paskutinę klausėją. Malonu Jūs matyti vėl parlamente mūsų. Norėčiau pakalbėti apie likvidumo spragą ir finansinio stabilumo stiprinimo priemonės finansavimą. Noriu pasakyti, kad E, kol kas per stabilumo mechanizmą iš stabilumo fondo e, numatoma, kad bus galima iš stabilumo fondo ir e, finansinio stabilumo stiprinimo priemonės bus galima skolintis, bet banko populiar atvejs parodė, kad yra ir kitų pavojų, pavyzdžiui, likvidumo, dėl ko gali uh, bankai bankrutuoti. Taigi likvidumas, pertvarka tai yra labai aktualūs klausimai visiems. Aš noriu paklausti, ką Jūs galvote apie likvidumą ir pertvarką, bendras pertvarkos fondas ir finansinio stabilumo stiprinimo priemonė nepakankamai didelės apriepties, kad būtų galima padengti didelių įstaigų riziką. 65 milijardai fonde pertvarkos tiek numatyta sukaupti lėšų ir aš neįsivaizduoju, kaip galėtų padidėti sumos, tai galbūt e, galim, reikėtų mm, kalbėti apie tai, kad vis tiek nacionalinių valstybių vaidmuo likviduojant ir pertvarkant išliks. Jūs pakalbėjote apie finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, ją minėjote minėjote, aš manau, kad per ateinančią savaitę mes sugebėsime galutinai apsispręsti ir visi to nori. E, ta finansinio stabilumo stiprinimo priemonė tikriausiai fondo dydį daug mažai atitiks, nes e, ta priemonė yra paskola, kurią mes paimsime ir uh, E, bankas e, po to savo įnašais padengs, gražins tą skolą. Taigi tai nėra neribotas kažkoks skaičius dėl likvidumo pertvarkant po e, banko populiar, net ir prieš, mes kalbėjome, kad reikia suprasti, jog banko bankroto atveju turime suvokti, kad taip atsitinka dėl likvidumo. Pirmiausiai gali taip atsitikti, bet, pavyzdžiui, turime suvokti, kad pirmąjį ryte iškart rinkos nepuls spręsti problemos susijusios su e, pertvarkoma institucija. Tikimės, kad tas bankas bus geriau kapitalizuotas negu penktadienį. Ir paskutinis skolininkas šiuo atveju mes, tas fondas kaip ir būtume, mes visuomet sakome, kad uh, E, sprendimą galima rasti kartu dirbant su Eurozonos centriniais bankais, kitaip tariant, eurosistema, bet diskusijos tęsiasi. Kas man svarbiausia? Kai vertinama rizika, susijusi su skolinimu mums likvidumo tikslais. Tai yra sumažinta rizika, nes mes kalbame apie pertvarkomą banką, kuris yra rekapitalizuojamas ir uh, tai neturėtų kelti rimtų problemų. Egzistuoja įvairūs modeliai, kuriuos dabar žiūrime, bet šiuo metu galiu pasakyti, kad e, žengti į priekį nelabai kas trokšta. Aš noriu pasakyti, kad jeigu reikės, mes rasime sprendimą. Jeigu mes neturėsime pirmadienį e, sprendimo likvidumo problemai spręsti, tai nebus ir pertvarkos. Dėkoju. Pedro Markės dar e, nori socialistų frakcijos jos paklausti. Aš atsiprašau, Pedro, nepastebėjau jūsų. Dėkui, pirmininkė. Tai yra susijęs su rytinėmis mūsų diskusijomis apie bankų sąjungą. Norėčiau, ponė Kionik, pateikti keletą panašių klausimų. E, aš tikiuosi, kad jau mes matome e, šviesą tunelio gale, baigdami kurti e, E, bankų sąjungą, kalbu apie indėlių garantijų sistemą, bet kaip e, sugriauti tą ryšį tarp valstybių ir bankų ir kaip e, svarbu yra užsitikrinti dalymasi naštą. Man atrodo, kad reikia užsitikrinti tam tikrą dalymos naštą lygmenį e, indėlių garantijų sistemoje. Ir dar vienas klausimas atrodo, kad tai, kas nuspręsta, kažkam atrodo, kad neišspręsta, kai kuriuose vietose kalbu m, mm, apie m, mm, finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, e, pertvarkos e, bendrą fondą. Kodėl, ar galite paaiškinti, reikia tos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės papildomai prie fondo? Paskutinis klausimas E, atidėjiniai e, paskolų nuostoliams. Jeigu mes neturėsime pakankamai jų, tada bankų grupės naudos kapitalą, likvidžias lėšas, jos gali e, lankščiai naudoti, bent jau kai kuriuose vietose, kur veikia jų padaliniai bankai. Ir dėl to didelės grupės tampa sunkiau pertvarkomos. Jeigu mes neturėsime aiškų, aiškių taisyklių dėl kapitalo ir e, likvidumo, tai gali neigiamai būtent paveikti galimybę pertvarkyti. Pabandysiu atsakyti jūsų pirm, antrą klausimą pirmiausiai, nes manau, kad pirmas ir trečias yra susiję tarpusavyje. E, e, Finansinio stabilumo stiprimo priemonė 65 milijardai E, tikiuosi, kad neprireiks tų lėšų, bet tai yra paskutinio skolininko mm, galimybė, kad būtų galima pertvarkyti banką. Tai skirta bankams, skirta pasitikėjimui. E, mes tarsi turime apsisaugoti, pasistatyti ugnesienę. Jeigu kažkas atsitinka, dideliam bankui turime būti tikri, kad bus pakankamai e, lėšų spręsti problemai. E, kuo patikimiau viskas yra, tuo mažesnė tikybė, kad reikės naudoti tą priemonę. Antras dalykas, kaip svarbu užtikrinti dalymasi naštą pagal indėlių garantijų sistemą Europos. Galiu pasakyti, kad dabar matome tam tikrų prieštaravimų. Taikoma Europinė priežiūra, Europinė pertvarka e, veikianti jau yra ir taip pat, jeigu žiūrime į grupę, tai jeigu kažkas, pavyzdžiui, e, dukterinė įstaigoje mano šalyje įvyksta, tai nacionalinė indėlių garantijų sistema susiduria su pavojumi ir tada e, sakoma, kaip argumentas, man reikia saugiklių. Ir tai yra e, tarsi, tai veda prie papildomo vidaus MRL ir dėl to grupė galbūt nebus lengviau pertvarkoma, bet fragmentuojamas kapitalas grupėje. Ir kai vyksta diskusijos dėl indėlių garantijų sistemų e, savo šalies, primančios šalies, man atrodo, kad tai yra bendros diskusijos. Aš E, dar nepaminėjau vieno žodžio, apie ką kalba visi bankai. Mes 18-19 per tą ciklą pirmiausiai e, jiems e, davė tam tikrų nurodymų, tai yra ir tai bus vienas iš pagrindinių prioritetų 20 metais, tai yra parengti gairias dėl išpirkimo gelbimo vidinėmis lėšomis. Jeigu, pavyzdžiui, reikės galbūt skirti akcinio kapitalo, kitų priemonių, taip pat panaudoti kitus įsipareigojimus ir mes prašome, kad bankai labai išsamei parengtų e, mechanizmą, kaip viskas būtų daroma, kokių reikėtų pakankamų žingsnių. Nes mes nesame JAV, kur egzistuoja e, bendra įstatymų sistema, mes turime 19 e, skirtingų įstatymų, skirtingų mokesčių įstatymų. Ir mes būtent to prašysime iš bankų, kad jie parengtų pagrindiniam bankui, taip pat filialams tokius vadovus. E, pavyzdžiui, jeigu nuostoliai keliauja iš apačios į viršų, tada reikia kapitalą iš viršaus tarsi nuleisti, kur reikėtų, pavyzdžiui, tam tikrų specialių sutarimų, kad būtų užtikrintas pakankamas kapitalas. Reikia apsaugoti dukterinius bankus, taip pat ir galbūt mes galėsime grįžti pas jūs kažkada ir pasakyti, kad kapitalo fragmentavimo nereikia, tačiau reikia keisti įstatymus čia ar ten, vieno ar kitoje vietoje, bet kol kas dar to ne, negalime apie tai kalbėti konkrečiai. Dėkoju, man atrodo, kad e, diskusiją galime baigti. Dėkoju kolegoms, dėkoju ponė Kionik. Dabar trumpa pertraukėlė. Ir 16 val. pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Dėkuoju.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 think you can start because otherwise... So uh, let's resume the meeting. Tęskime darbą. 15 uh, requirements for payment service providers. Uh, Eikime prie kito klausimo. Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams. Lydė Pereira iš uh, EPP. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti angliškai. Visų pirma, ačiū šešėliniams pranešėjams ir kolegoms, kurie pateikė komentarų ir vertingų pastabų. Labai norėčiau padėkoti ir Ekon sekretariatui. Jų sekretariatas irgi labai daug padėjo. Vyksta konsultavimosi procedūra dėl abiejų pranešimų. Reikia parengti Europos parlamento nuomonę dėl abiejų pasiūlymų. Mano Pirminis tikslas e, yra e, pasakyti štai ką. E, skaitmeninimas, blokų grandinė, finansinės technologijos supaprastinimas. Tai svarbiausi dalykai. Suprantu, kad vyksta konsultavimosi procedūra. Taryba jau rado kompromisą dėl galutinio teksto. Uh, Vis dėlto aš manau, kad mes turime ginti savo poziciją šiuo klausimu. PVM sukčiavimas kelia didžiulį susirūpinimą mūsų nacionaliniams mokesčių administracijoms. Yra e, prarandamas PVM surinkimas vykstant ar valstybiniams sandoriams. Mes taip pat kalbame apie nesurinktas pajamas sukčiavimas tampa vis gudresnis ir reikia vis geresnių atsakymų. Na ir dėl to aš pasisakau prieš supaprastintą procedūrą. Dabar vis dėlto gyvename skaitmeniniais laikais. Aš norėčiau aptarti šį svarbų klausimą per plenarinę sesiją gruodžio mėnesį. Naudodamasi progą norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pagalbą e, mano frakcijai, nes mūsų frakcija prašė įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Pakomentuosiu ir reglamentą ir e, direktyvą. Dėl reglamento yra 23 pakeitimai kuriuose prašoma daugiau informacijos, faktų, statistinių duomenų. Valstybės narės turėtų labiau siekti kompromiso, o e, Europos komisijai turėtų tekti stipresnis vaidmuo. Pasiūlytas kompromisas yra subalansuotas Taip pat kalbama ir apie informacijos mainus tarp mokesčių administracijų. Dėl direktyvos yra 45 pakeitimai, daugelis iš tų pakeitimų e, pagerina pranešimą, jį papildo. Aš manau, kad vis dėlto paskutinį žodį turės tarti tarybą. Bet mes išsakėme savo susirūpinimą, pasiūlėme ir alternatyvų, kalbant apie e, reikalavimus mokėjimo paslaugų teikėjams. Tai, na, aš manau, kad mes turėtumėm laikytis pragmatinio požiūrio aišku, abu failai, abu dosijas skiriasi bet manau, kad vis dėlto mums pavyks e, sukurti subalansuotus reikalavimus. Na ir tikiuosi, kad vis dėlto bus abu du šie pasiūlymai patvirtinti, vadovaujantis pragmatiniu požiūriu. Ekon komitetas yra įsipareigojęs kovoti su pavėm sukčiavimu. Europos parlamentas norėtų, kad pagerėtų ir bendradarbiavimas mokesčių klausimais. Aš manau, kad šiandien turime gerą E, progą patvirtinti Europos parlamento poziciją, kuri būtų ambicingesnė negu kad tarybos. Mes norime glaudesnio bendradarbiavimo, bet taip pat ir daugiau įsipareigojimų, kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Labai ačiū. Dėkoju. Karolin Derry. Bet prieš tai dar šešėliniai pranešėjai Visų pirma, SND frakcijos šešėlinis pranešėjas. Prašom. E, PVM sukčiavimas yra didžiulės apimties. E, yra net ir specializuotų įmonių, kurios veikia šioje srityje. Mano e, šalyje, Vengrijoje, PVM yra 27 procentai, tai yra ko gero aukščiausias PVM e, ir Europoje, ir pasaulyje. Dėl to tikrai yra daug PVM sukčiavimo atvejų, yra netgi specializuotų įmonių e, kurios būtent specializuojasi PVM sukčiavimo srityje arba mokesnio planavimo srityje. Tokios įmonės padeda žmonėms išvengti mokesčių, taip pat ir PVM uh, mokėjimo. Be abejo, turime užtikrinti, kad mokesčių institucijos e, e, keistųsi informaciją, tai turėtų būti privaloma, kaip kad nurodyta ir pasiūlyme. Taip pat reikėtų vienodų taisyklių dėl to, kai bankai turėtų registruoti sandorius. Tokiu būdu būtų lengviau identifikuoti, e, kas daugiausia sukčiauja. Aš manau, kad dabartinis pranešimas yra tikrai geras. E, e, sveikinu pranešėją puikiai padirbėjus. Dabar jau priartėme prie to momento, kai mūsų nuomonės tik e, nežymiai išsiskiria dėl kelių techninių dalykų. Aš tikiuosi, kad galų gale galėsime balsuoti už šį pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad dar yra vienas pakeitimas dėl to, kad naujasios taisyklės turėtų įsigalioti kiek įmanoma greičiau. Ko gero visi esame tuo suinteresuoti, nes tik taip galėsime kovoti su e, e, tarpvalstybiniu e, sukčiavimu. Dėkoju toliau Renew frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ponas Kovarik. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Uh, Abu šie dosie yra labai svarbus, kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Norėčiau pakartoti tai, ką pasakė pranešėja. Šie dosie e, turėtų e, atitikti ir e, skaitmeninės epochos reikalavimus. Taigi, turėtumėm sukurti tokias PVM taisyklės, kurias būtų galima taikyti ir ateityje, e, kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Dėl administracinio bendradarbiavimo stiprinimo mes pritarėme tam, kad um, duomenys turėtų būti saugomi ne dviejus, o trejus metus. Esame pateikę pakeitimų, uh, dėl mokėjimo paslaugų e, dosie. Ir manome, kad tekstą dar būtų galima patobulinti. Noriu priminti, kad e, spalio mėnesį taryba patvirtino savo bendrąjį požiūrį dėl, dėl šio abiejų dosie. Dėl um, prievalių informuoti. Jos irgi turėtų būti sugriežtintos. Yra tokių atvejų, kai galbūt e, paslaugų teikėjas neturėtų e, visos informacijos, pavyzdžiui, kad galbūt kažkoks mokėjimas buvo gražintas, tai to, tokiu atveju e, paslaugų teikėjas ir neturėtų teikti tokios informacijos, tai yra techninis pakeitimas. Mes pritarėme ir kitiems pakeitimams, kurie pagristi panašią logiką. Mes taip pat pritarėme ir kad būtų nustatyta viršutinė riba, piniginė išraiška dėl mokėjimo prievalės. Taip pat manome, kad svarbu, jog taisyklės būtų taikomas tarp valstybinių lygmenių. Na ir taip pat manome, kad reikėtų pabrėžti, jog turėtumėm kovoti su visokio tipo sukčiavimu. Norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta pranešimuose. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai už diskusijas, už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad šiandien galėsime patvirtinti mūsų poziciją. Dėkoju. Ar iš žaliųjų kas nors norėtų pasisakyti? O iš ID? Ne. Jūžin Jurzika iš EKR. Ačiū, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai ir jos e, kolegoms už bendradarbiavimą. PVM sukčiavimas ES yra e, didžiaja dalimi tarp valstybinė problema. Dėl to valstybės narės turi bendradarbiauti tam, kad veiksmingai su šia problema kovotų. ECOFIN e, prieš mėnesį paskelbė savo bendrą požiūrį ir dėl to konsultacijos su mumis gali turėti e, labai menka poveikį. Vis dėlto sutarties 113 straipsnėje nurodyta, kad taryba e, vienbalsiai balsuodama turėtų patvirtinti taisyklės dėl e, mokestinių dalykų pasikonsultavusi su Europos parlamentu. Taryba jau e, pasiekė bendrą požiūrį lapkričio 8 dieną ir ten nurodyta, kad pasiūlymas turėtų e, būti patvirtintas taryboje po to, kai teisininkai lingvistai jį išnagrinės. Bet ten nieko nepaminėta apie Europos parlamentą. Aš visiškai e, pritariu, jog taryboje e, sprendimai turėtų būti primami vienbalsiai dėl mokestinių klausimų, bet yra ir 113 straipsnis ir aš manau, kad jį, jo e, reikėtų vadovautis taip pat ir dėl konsultavimosi procedūros. Taigi manau, kad Europos parlamentas turėtų apie tai informuoti ir tarybą jog turėtų būti tinkamai konsultuojamasi. Nepanašu, kad šiuo atveju su parlamentu taryba tinkamai pasikonsultavo. Ačiū už jūsų dėmesį. Thank you, Dimitris Papadimulis. Dimitris Papadimulis Guengal. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Kviečiu kolegas susidėti ausines, nebent norite pasimokyti graikiškai. Dėkui, ponė Pereira, už abiejų pranešimų projektus, ypač už kompromisinius pakeitimus mums atsiūstus. Ji iš ties atsižvelgia į šešėlinių pranešėjų, visų frakcijų atstovų pasiūlytus pakeitimus ir visi daugiau ar mažiau pritarė pasiūlymams. Kova su PVM sukčiavimu yra labai rimtas e, dalykas, nes e, tas reiškinys yra labai skaudus mums, jis e, nuo jo kenčia mūsų ekonomika, piliečiai, verslas, piliečiai turi mokėti didesnius mokesčius tam, kad kompensuotų nuostolius, kurie atsiranda dėl mokesnio sukčiavimo neteisėtai veikiančių asmenų ir taip pat tai kenkia sąžininkai konkurencijai, nes verslas, kuris užsima paėm sukčiavimu, atsiduria pranašesnėje padėtyje, bet nesažininkai veikdamas. 130 e, milijardų eurų apie tokias sumas kalbama. Jeigu pažiūrėsime į valstybės narės, tai pamatysime, kad skirtinga situacija yra priklausomai nuo šalies. Ir jeigu mes norime suvaldyti šį reiškinį, turėtume plačiau bendarbiauti ES mastu. Kiekviena atskira valstybė narė atskirai kovodama nieko nenuveiks. Mes, ponios ir ponai, turėtume kelti klausimą apie politinį, ne tik techninį klausimą. Kodėl dažniausiai reikia kelti klausimą, iš kur atsiranda e, tas sukčiavimas ir kodėl apie tai kalba tyriamai žurnalistika, užsimantys žurnalistai, apie tai pirmieji praneša, o Europos Sąjunga turinti mechanizmus, vairius valstybių narių mechanizmai, kodėl ne atskleidžia tokios skandalingos informacijos, kol nenustato tokių faktų. Ar trūksta politinės valios, ar mes neturime deramų mechanizmų, kurie leistų mums suderinti įstatymus ir tokiu būdu panaikinti spragas, leidžiančias sukčiauti. Manau, kad šis pranešimas e, sustiprins administracinį bedrabiavimą, derinimą, skatins keistis pažangiają praktiką ir veiksmingiau naudotis naujosiomis technologijomis. E, keletas konkretesnių pastebėjimų. Manau, kad mums reikia gal radikaliau, griežčiau elgtis. E, turime sustiprinti skaidrumą, pagerinti galimybės matyti duomenis, taip pat, aišku, reikia laikytis privatumo duomenų principų ir reikia numatyti ilgesnius laikotarpius, kad būtų galima įvertinti, ar nėra sukčiavimo atveju. Uh, mes turime ir griežčiau bausti verslą, kuris užsima sukčiavimu PVM srityje. Manau, kad PVM ir mokesčių klausimai turėtų būti vertinami plačiau iš platesnės perspektyvos. Tokiu būdu mes galėsime uh, panaikinti administracinės kitas spragas, nes sukčiautojai naudojasi jomis, kad galėtų ir toliau užsimti savo neteistą veiklą. Ir manau, kad apie tai pagalvosime, kai balsuosime dėl šių klausimų labai greitai. Karolinė Dry iš Taksud generalinio direktorato. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Sveiki visi. Norėčiau padėkoti parlamentui ir pranešiai už darbą, rengiant pranešimą, kuris rodo, kaip jūs rimtai žiūrime į kovą su mokesniu sukčiavimu, pirmiausiai PVM sukčiavimu. Kaip parlamento narys sakė, ši problema vis dar yra paplitusi Europos Sąjungoje. Jūs e, pastebėjote, kad e, tarp naujosios komisijos prioritetų yra šis klausimas ir mes dirbsime tam, kad e, užtikrintume, jog įmonės laikytųsi reikalavimų, kad sustiprintume apskritai kovą su mokestiniu slukčiavimu. E, mums labai malonu matyti parlamento pranešimą dėl šio konkretaus pasiūlymo. Manau, kad jūsų pateikti pakeitimai rodo, kad e, E, jie yra siejami su visais mums aktualiais klausimais. Jūs minite skaitmenimą, būtinybę stiprinti bedarbiavimą, taip pat užtikrinti, kad mokesčių inspekcijos galėtų gauti duomenis. Taip, ir tai e, galėtų užpildyti tam tikras e, spragas, kai kurie aspektai atsispindi tarybos kompromise, tai rodo, kad visų požiūrė daugiau ar mažiau uh, sutampa ir mes esame e, patenkinti be vis, beveik visais pakeitimais, nors kai kurie iš jų galbūt yra platesni negu komisijos pasiūlymo apreptis, tačiau dirbsime, nagrinėsime kai, kuries, kai kurios iš jų, pavyzdžiui, Eurofisk stiprinimas, kovos su sukčiavimu sistemos, taip pat 28 e, valstybių narių mokesčių inspekcijų glaudesnis bendradarbiavimas ir mes e, sieksime apibrėžti bendras problemas ir paskui iškoti bendrai sprendimų. Taigi tie klausimai mums bus ir toliau aktualūs. Dar norėčiau pasakyti, kad mes penktadienį Briuselėje rengėme konferenciją apie PVM ir technologijas. E, žiūrėsime į tam tikrus klausimus, kurie minimi pranešimų projekte, pavyzdžiui, kaip galima pažaboti ar panaudoti technologiją, kad būtų lengviau rinkti duomenys ir kovoti su sukčiavimu e, įvairiuose srityse, skaitant bloko grandinę. Dėl kai kurių pakeitimų jie tarsi mm, sumažintų veiksmingumą pasiūlymų, konkrečiai kalbu apie agreguotus uh, E, duomenys. Jeigu jie būtų pernelyg e, dideliu mastu sustambinti, agreguoti, tada nebe būtų galima matyti kilmės lėšų naudos gavėjų ir nebebūtų galima išsameu panagrinėti sandorių. Dėl to galbūt kiltų pavojai, bet e, dar kartą šiaip dėl visų kitų dalykų dėkuoju ir dėkuojame pranešėjui už jums už visą paramą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar pranešėjai žodis. Prašom. EPP atstovė Pereira. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už pastebėjimus, indėlį diskusiją. Mūsų siekis kurti geresnės sąlygas mokesčių inspekcijoms, kad jos galėtų veiksmingiau kovoti su mokesčių sukčiavimu elektroninės prekybos kontekste, kad užtikrintume taip pat geresnį e, administracinį bendarbiavimą, kovojant su šio reiškiniu, kad būtų galima veiksmingiau dirbti. Manau, kad balsavimo rezultatas pademonstruos e, pirmiausia mūsų komiteto ir parlamento apskritai tvirtą poziciją. Kaip žinia, tai yra konsultavimosi procedūra. Mes e, laikysimės komisijos pasiūlytų tikslų, suprantame, kokia yra tarybos pozicija, bet taip pat norime, kad atsižvelgta būtų į mūsų siekį žengti toliau. Mes tą pademonstruosime. Ir manau, kad šios dienos balsavimas bus geras e, pagrindas e, diskusijoms per plenarinę sesiją ir galėsime šį klausimą įtraukti ne tik į politinę darbo tvarkę E, parlamento, bet per ateinčią savaitę tas klausimas atsispindės ir frakcijų politinėse darbo tvarkėse. Noriu pasakyti, kad dėl šių dviejų klausimų balsuosime 17 valandą. Kol kas nematau kolegos Kostas Mavrydės, ar kas nors norėtų jo vardu pasisakyti, ne? Tuomet teks padaryti pertraukėlę, kadangi e, dar liko laiko iki kito klausimo. Poros minučių pertrauka. So let's resume the meeting. Please have you. Kolegos, tai tęskime darbą. So let's get to point 16. Your... 16 punktas Europos centrinio banko 19 e, 18 metų ataskaitą pranešės Kostas Mavrydės, socialistų ir demokratų frakcija. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kad šiek tiek vėluojame, bet man nereiks penkių minučių. Dėl Europos centrinio banko 18 metų metinės ataskaitos, tai pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegom už visus pasiūlymus 312 pakeitimų buvo pateikta. Toliau šešėlinių pranešėjų posėdžiai ir kompromisinio teksto rengimas. Ir pirmininkė, aš noriu laikytis to paties požiūrio, kaip ir laikiausi iki šiol. Tai yra, remiantis mm, juo aš parengiau teksto projektą stengiausi užtikrinti kuo didžiausią pusiausvyrą, kad būtų tekstas ir naudingas, ir konstruktyvus, kad nebūtų vengiama kritikos, kai reikia. Ir daugiau dėmesio norėjau skirti e, dalykams susijusiams su Europos centrinio banko kompetencija ir jo vykdoma politika. Ir kiek įmanoma ieškojau kompromisu. Taigi, būtent kompromisinėme tekste, tuo remdamasis ir pabandysiu įtraukti į atitinkamus pakeitimus visas idėjas. O kalbant apie pakeitimus, per šešėlinių pranešėjų posėdžius svarstysim e, pagrindinius aspektus, dabar kelis paminėsiu. Tai pirmiausia, Europos centrinio banko e, poveikis e, politikai eurozonoje ir to poveikio ribos, pinigų politikos ateitis, bankų sąjungos užbaigimas, kalbant apie Edis, centrinio banko vaidmuo ir taip toliau. Bet bandysiu šitų etapų nesileisti į per daug detalės diskusijas, bet kalbant apie pakeitimus, kurie varijuoja savo mm, politinio mąstymo mm, prasme. Tai tikiuosi, kad mes sustarsime dėl kompromisų. Nes tikrai daugelis mūsų siekia, kad geriau veiktų eurozona, kad sustiprėtų euro vaidmuo. Ir dėl to esu optimistiškai nusiteikęs. Manau, kad Europos parlamentas Europos centriniam bankui pateiks tinkamą signalą. Taigi laukiu vaisingų diskusijų per šešėlinių pranešėjų posėdžių. Kiekvienam šešėliniam pranešėjui turim tris minutės. Pirmiausia, Agnes Evren iš EPP. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjui Kostui Mavridui už veiksmingą darbą. EPP kolegom noriu padėkoti koordinatoriui Markus Verbui, e, Markus Weber už siūlomus pakeitimus. Tie pakeitimai, kuriuos mes siūlome, liečia Europos centrinio banko įgaliojimus ir kas mums svarbu, tai Europos centrinio banko nepriklausomumas ir jo vykdoma pinigų politika ir taip pat kainų stabilumas. Monetarinė politika negali pakeisti savaime struktūrinių reformų ir mes norim ir ilgalaikės programos, kalbant apie perkamąją galę, tai čia svarbus aspektai liečia vartotojus ir pensininkus, kriptovaliutos rizika mm, su to susijusi ir kalbame apie kriptovaliutų kaip mokėjimo priemonę ir apie ES vaidmenį e, tarptautinėme, tarptautinių aspektų ir planuojame pradėti dėrybas dėl kompromisinių pakeitimų ir tikimės į komitetą grįžti sausi. 20 metų sausi Renew atstovų nėra. Toliau Stasys Jekeliūnas, žalieji. Uh, uh, Noriu padėkoti gerbiamas Mavridės už darbą, už to tos sistemos pristatymą, kai bus stengiamasi tuos 312 pakeitimų įtraukti. Diskusija vyksta vakar. Mes sustikom su ponė Legard. Tai irgi svarbu ir tai bus atspindėta pakeitimuose. O kalbant apie žaliuosius, tai norėčiau atkreipti dėmesį į mum aktualius prioritetus tai yra kripto turtas ir apskritai centrinės bankas ir skaitmeninė valiuta, sritis, į kurią reiktų pasigilinti. Mes esam ne vienintelė frakcija, kuri siūlo keisti savoką, kalbant apie kripto valiutas ir kripto turtą. Taip pat mes norėtume, kad Europos centrinis bankas e, kartu su kitais centriniais bankais, kaip ponė Lagarde mm, minėjo vakar, skaitmeninių valiutų srityje vienytų pajėgas, e, aiškinantis, kokios yra rizikos ir, aplink, ir mm, privalumai Kalbant apie mm, klimato aspektą, tai sąjunga yra įsipareigojusi laikytis Paryžiaus klimato susitarimų. Parlamentas paskelbė apie netidėliotinų priemonių svarbą e, klimato kaitai mažinti. Tai čia mes irgi pateikėme atitinkamų pakeitimų. o kai kurie pakeitimai galbūt per daug kritikuoja Europos centrinio banko monetarinę politiką, tą nekonvencinę monetarinę politiką gali turėti tam tikrų neigiamų padarinių, bet turės ir teigiamų. Ir mes taip pat mm, pasisakome už pamatuotą ir konstruktyvę kritiką ir neturim visų mm, vien Europos centrinio banko dėl visko kaltinti, nes ir mokesčių politika, ir privatus bankai irgi vaidina savo mm, vaidmenį. Turim e, užtikrinti finansinį neutralumą, mhm, kai kalbame apie tas privačias iniciatyvas dėl priekybos taršos leidimai. Taip pat turime stiprinti ES priežiūrų, priežiūros institucijų mm, veiklą, nes dabar jinai labai fragmentuota ES. Ir čia turėtume galbūt mm, pasiremti tuo Twin Peaks modeliu ir diskusijas galbūt parlamente galėtume atnaujinti tuo klausimu lyčių lygybė. Tikrai dar yra ko siekti, ypač finansinio sektoriaus reglamentavimo ir priežiūros rytyje. Tai tokie būtų mūsų pagrindiniai prioritetai. Dėkoju. Iš IT frakcijos nieko nėra. Toliau žodis Johanui Overfeld iš EKR frakcijos. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjui ir kitiem šešėliniam pranešėjam. Tikrai puikiai atliktas darbas. Europos centrinio banko metinė ataskaita. Ponas Eping kalbėjo vietoj mane per diskusijas tą temą, nes turėjau būti e, trilogose e, kaip biudžeto komiteto pirmininkas. Taigi kolega Epik ir aš laikomės nuomonės, kad ataskaitos projektas, nors turi daug svarbių elementų, neišnaudoja visų galimybių, kad galėtų imtis konstruktyvaus, kritiško ar kritiško ir konstruktyvaus požiūrio dėl Europos centrinio banko vykdomos politikos ir dėl to mes siūlome atitinkamus pakeitimus, visų jų nevardinsiu, tik apibūdinsiu, kas svarbiausia. Pirmiausia, Europos centrinio banko nepriklausomumas yra ypatingai svarbus. Ir dėl to jis neturėtų aktyviai dalyvauti politinėse kampanijose, nes mm, turim to vengti toliau. Tai, kad mokesčių politika turi didinti Mm, monetarinės politikos poveikį. Man tokios formuluotės atrodo keistos, priešingai, e, ko gero yra, nes kai kalbame apie tokią e, plačią e, monetarinę politiką, tada kaip ir griežtesnė darosi biudžetinė politika, Krizės atveju būna kitaip, bet dabar nėra krizės. Toliau tas um, nedidelis našumo augimas, nedidelis produktivumo augimas. Tai ECB politika irgi prie to prisideda, nes yra vis daugiau įrodymų kad žemos arba neigiamos palūkanos sukuria tokią aplinką, kurioje taip vadinamos įmonės zombiai gali išlikti. Jei palūkanos būtų šiek tiek aukštesnės ar normalesnės, tada tokios įmonės negalėtų išlikti. Toliau indėlių garantijų sistema yra labai svarbi bankų sistemos dalis, bet politiškai mm, jinai nebūtų primtina kai kuriuose šalise, jei kitose šalise nebus mažinama, ne, mažinamas blogų paskolų kiekis. Ir atitinkamai pertvarkoma tokių valstybių narių bankinė sistema. Dabar šalutinis galimas poveikis dėl e, ECB politikos koks tai galėtų būti finansinių rinkų išderinimas, kai e, neobjektyviai vertinama rizika, per daug skolos, įvairių burbulų atsiradimas, tai susiję taip pat ir su perkamąją gale. Mano taip pat šalyje 300 milijardų eurų yra taupoma taupimo sąskaitos ir tai reiškia 20 procentų perkamosios galios nukritimą. Taip pat turim neužmiršti, kad netinkamų signalų pasiuntimas politiniam pasauliui turi irgi nemažą įtaką. kai sakoma, kad politin, politikai turi padaryti daugiau, paprastai politikai padaro mažiau. Taigi, mūsų pakeitimų siekis yra užtikrinti, kad Europos centrinis bankas vykdytų nuoseklesnę ir platesnę politiką. Dėkuoju, dabar Dimitris Papadimulis, GUE NGL frakcijos vardu. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkosti padėkoti Kostui Mavridis už pranešimo projektą ir jo pristatymą. Manau, kad tai yra geras pagrindas debatams. Mūsų frakcijos vardu pateikėme 32 pakeitimus, nes norime, kad ir pranešimo turinys yra atskiros jo dalis, pabrėžtų svarbiausių dalykus. Ne tik lėtėja ekonomikos augimas ES, bet gali būti ir nauja krizė. Ir būtent Europos centrinis bankas, ponas Dragi ir ponė Legard, kuri dabar vadovaus ECB, tą irgi minėjo. Dėl to reikia gilinti ES ekonominė ir pinigų sąjunga. Ir tai yra mm, Europos depozitų indėlių draudimo sistema, kurios turim neišleisti iš akių įdys. Jei neturėsime tokios veikiančios sistemos, nebus ir bankų sąjungos. O kalbant apie dalymąsi riziką, tai kai kas sako, kad ta rizika turi būti nulinė, tik tada galėsime turėti EDIS sistemą. Tikrai m, mm, toks požiūris nėra geras. Taip pat turime skirti e, daugiau dėmesio Europos investicijų banko vaidmeniui kovojant su klimato kaita. Parlamentas neseniai balsavo dėl rezoliucijos e, skirtos klimato kaitai ir ponė Lagart taip pat irgi minėjo, kad skirstam dėmesį, tai dabar laukiame, kad žodžiai taptų darbais ir laukiame komisijos e, naujo pasiūlymo dėl žaliojo kurso. Ir galiausia noriu pasakyti, kad per praėjusius keliarius metus auga netoligumai tiek regioniniai, tiek socialiniai. Ir kai kalbame apie monetarinę ir fiskalinę politiką, tai stabilumo ir augimo paktą turėtume gyvendinti lankščiai. Ir galbūt ateitie mums reiks naujo užimtumo ir augimo pakto. Taigi mes labai laukiame tų kompromisinių pateik, pakeitimų, kuriuos pateiks pranešėjas, bet noriu pasakyti, kad neturim atskiesti pono Mavrydės pranešimo, kai politinės frakcijos bandys mm, visiškai kai kurias jo dalis išbraukti. Dėkui, o dabar žodis ponui Mavrydis pranešėjui. Dėkui, pirmininkė, trumpai. Iš tiesų, išgirdome įvairių nuomonių. Dialogas yra pasiektas, jisai vyksta ir iš tiesų stengsiuos, kad uh, mm, turėtume subalansuotą kompromisinį mm, pranešimą už kurį būtų galima balsuoti. Dėkoju. Tai bus balsuojama ekonomikos komitete 22 arba 23 gruodžio, o plenarinėje sesijoje vasarį. Dabar darome e, pertraukėlę, 17 val. balsuosime. Good afternoon. Labą dieną. Manau, kad jau visi susirinkome. Galime pradėti balsuoti. Prieš pradėdami balsuoti, pasitikrinkime. Pažiūrėkime, ar veikia aparatūra, pradėkime balsuoti. Tai yra bandymas, taip pat puikia proga mums sužinoti, kas jau atėjo į salę. Baigiame balsuoti. Gerai, tai dabar galime balsuoti dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skirimo. Visų pirma, turėtumėm patvirtinti Fabio Panetos kandidatūrą. E, balsavimas bus slaptas. Pradedame balsuoti. Hmm?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 51 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Taigi patvirtinta kandidatūra. Toliau. Panios Izabel Šnabel patvirtinimas kaip Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narės. Balsavimas slaptas, pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. 41 in favor. 41 už, 13 prieš, 4 susilaikė patvirtinta kandidatūra. Toliau kitas klausimas. Europos parlamento atstovo Europos patariamajame statistikos komitete panas Werner Langen siūlomas kaip kandidatas. Balsuokime slaptai, pradedame balsuoti. Uh, again, there's uh, one. Okay, that's great. Thank you. I close the vote. Baigiame balsuoti. 43 in favor. 43 už, 10 prieš, 4 susilaikė patvirtinta kandidatūra. Okay, we move to the... Dabar galime eiti prie kito klausimo reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams. Tai yra Lydijos Pereira pranešimas. Pradėsime nuo pakeitimų. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Panašu, kad atmestas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 30 prieš. Pakeitimas atmestas. 23 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 38 už. 31 pakeitimas. I am Okay. No worries. That's okay. No problem. <laughs> The list is safe. Okay. <laughs> Išsipylė kava, tačiau balsavimo sąrašas nenukentėjo. Dabar 31 pakeitimas. Įvyko nema, sus, nesusipratimas. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas patvirtintas. 38 pakeitimas, e, toks pats, identiškas. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 41. Kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 43 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Atsiprašau. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Toliau antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Devinioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dvidešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dabar balsuosime dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti.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 balsuosime dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM. Vėlgi pranešėja Lydija Pereira. Pradėsime balsuoti. Kompromisas A. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar einame prie kompromiso B. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Na, o dabar galutinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 50 už, 2 prieš, 5 susilaikė. Now we move on to, uh, on to the vote on the resolution of... Dabar galime eiti prie re, rezoliucijos apie sąžininką apmokestinimą skaitmenizuotoje ir globalioje, globalizuotoje ekonomikoje BEPS 2.0. 41 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. 23 už 32 prieš. Toliau 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kaip ir ankstesnio pakeitimo atveju atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar galime eiti prie 52 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar galime eiti prie kompromiso C, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau kompromisas D, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau kompromisas DA, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 76. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Norėčiau pasitikrinti. Balsuokime dėl 76. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E kompromisas kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Toliau einame prie F kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau galime eiti prie kompromiso G. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar kompromisas H. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Kompromisas į, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. 23 už, 31 prieš, 4 susilaikė. J kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtintas kompromisas K, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Kompromisas L, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Kompromisas M, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Kompromisas N, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Kompromisas O, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Toliau 131 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Toliau kompromisas P, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 135 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Panašu, kad atmestas. Gal pasitikrinkime. Open the votes. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. 23 už, 33 prieš, toliau 141 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 142 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas 143, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisas Q. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Kompromisas R, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisas S, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromis T. T kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. U kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta V kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta 160 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta 161 už, prieš sus, prieš susilaikė atmestas. Dviguba V kompromisas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas šešdešimt ketvirtasis. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 168. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Reikia pasitikrinti. 168. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 173 už, prieš, susilaikė, atmestas. Norite tikrinti? Gerai. 173. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. XX kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. X kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas ilgoj kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikę. Mm, reikėtų pasitikrinti, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktasis kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Z kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Dvidešimt antrasis kas už prieš susilaikę atmesta. 13. Kas už, prieš, susilaikę atmesta. 24. Už, prieš, susilaikę patvirtinta. AA kompromisas kas už, prieš, susilaikę atmesta Patvirtinta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 28 kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas AB. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Trisdešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 33. Kas už? Prieš susilaikę, reikia pasitikrinti. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. AC kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 39 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Paskutinis balsavimas dėl pasiūlymo rezoliucijai su pakeitimais. Balsavimas yra vardinis. Prašom balsuoti. E, balsavimas baigtas. 14 už, 11 prieš 6 susilaikė patvirtinta. recommendation for early non-objection. Now we vote on the early non-objection. E, dabar balsuosime dėl rekomendacijos išreikšti neprieštaravimą ankstyvai dėl tarptautinių apskaitos standartų 29 ir atskaitomybės standartų 7 ir 9 tarptautinės atskaitomybės standartų. Ankstyvasis neprieštavimas pasiūlymas. Balsuojame kartu dėl pirmos antros pastraipų, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Nurodomosios dalys pirma septinta, kas už prieš susilaikė patvirtintos konstatuojamosios dalys toliau pirminis tekstas nuo A iki E, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Balsuojame dėl viso teksto. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 prieš 11 susilaikė posėdį baigėme. Kitas mūsų posėdis vyks ketvirtadienį, gruodžio 12 dieną, nuo 9 iki 12.30. Dėkuoju.